eurų Europos Sąjunga e, iš apyvartą, atsiprašau, yra skaitmeninių technologijų sektoriaus. E, daugybė milijonų žmonių dirba šiame sektoriuje. Ir čia, kai mes kalbame apie autorinės, e, kai gretutinės teisės, turime kalbėti apie kultūrinę įvairovę, pluralizmą. Didžiosios platformos turi būti priversos gerbti kuriejus, gerbti žurnalistus, išsaikant teisinės garantijas, kurių iki šiol nėra. Mes kalbame apie tai, kad uh, turi būti suteikiama prieiga prie interneto visiems mantėms, suteikiant reikalingą apsaugą. Mūsų direktyvos tikslas toks ir yra. Mr. Šoltek. Pana Šolt, Šoltek, vieną minutę. Ta versija direktyvi nadal. Šis direktyvos variantas vis dar numatys cenzūrą tokio lygio, kokio net komunistinėse valstybėse nebuvo. Pažiūrėkite tekstą ir pažiūrėkite, kas ten iš tiesų parašyta. Neverta net e, bait, privers, bandyti priversti kai kurius narius pakeisti savo nuomonę čia jie jau nuomonę turi tvirtą ir jos nepakeis. Bet kreipkime į piliečius. Gerbiami piliečiai, jeigu jūs nenorite prarasti jums likusios laisvės ir priversti savo valstybių vyriausybių išeiti iš ES, tai e, paimkite Britanijos pavyzdį, pasiekite Britanijos pavyzdžių, pasitraukite iš šio biurokratinio monstro Europos Sąjungos. Sukurkite realią Europiečių sąjungą, tautų sąjungą, novatorišką, atsinaujinančią Europos sąjungą. Piliečiai, kas jums neleidžia balsuoti e, prieš tai, e, kas balsavo prieš tokią direktyvę? Melinosios kartelės klausimas, kurį teikia ponas Trojevski. Yes. Sutinkate atsakyti tokį klausimą? Pono Strojevskio klausimą, ar sutinkate atsakyti? Taip, sutinku. Labai ačiū. Sakėte, kad esate prieš šią direktyvą. Prieš atlyginimus kuriejams ir kūrybos sektoriui. Bet sakote, kad esate už uh, polexit, pol exit Lenkijos pasitraukimą. Ar ne jūs esate tik tai tos pol-exit partijos, kuri nori išvesti Lenkiją iš ES vadovas? Prieš atsakydamas gal išklausykite dar vieno Melinosios kortelės klausimo, kad kartu galėtumėte atsakyti. Prašom, ponė Kavada. Labai trumpai. Pirmininkė, aš noriu paklausti kolegos, kuris yra įsitikinęs, kad reikia trauktis iš ES. Kodėl jis pats čia sėdi, kodėl jis užsispyręs ateina į Europos parlamentą, kai būtų laikas eiti namo ir kažką veikti? nie kryłem i publicznie to ogłosiłem niedawno tu w parlamencie. Mikro, please. Prašytumėm įsijungti mikrofoną. Taigi, Aš ateinu viešai į parlamentą. Gal jau koks mėno praėjo, kai aš paskutinį kartą balsavau parlamente. Bet aš esu už tai, kad Lenkija pasitrauktų iš ES, aš už tai, kad ir kitos valstybės išeitų iš ES ir įkurtų naują ES, o ne tokį biurokratinį monstrą, kokį turime dabar. Aš didžiuojuosi, kad pasakau prieš tą monstrą. Viešai aš balsavau už Lenkijos pasitraukimą. Viešai aš tą padariau ir aš noriu, kad Lenkijai taip atsitiktų. O dėl šio parlamento. Kai aš uh, būnu čia, aš siekiu pasakyti, kad ES turi pasikeisti. Kas būtų buvę su šia direktyva ir su kitais įstatymais, kurie neseniai buvo paimti, pa, priimti, jeigu mūsų čia nebūtų uh, Mano nuomonės jie nepakeičia, bet aš toliau galvoju, kad reikia pasitraukti ir iš naujo įkurti Europos Sąjungą, nes dabar Europa yra monstras. Jūs atsakėt vieną klausimą, nors buvo du, bet nebėra laiko jums dabar atsakyti į antrąjį klausimą. Taigi dabar suteiksiu žodį vienai minučiai ponui Salinį. Ačiū. Pirmininkė, pirmiausia, noriu padėkoti kolegai Aksel Vos, kuris atliko išskirtinai gerą darbą. Man atrodo, kad šis dosie turbūt buvo vienas svarbiausių per visą mūsų kadenciją. Daugiausia pastangų reikalavęs, nes Europa e, yra pagrįsta menu, kūryba, kūrybiškumu. Ir e, mes norime apginti Europą, kurią žmonės myli. Mes norime apginti būtent tai - kūrybiškumą ir meną kolegos, kurie bandote kariauti su šia direktyva, pagalvokite atidžiau. Jeigu stambios interneto platformos dabar nori milijardus dolerių išsipešti iš reklamos, tai e, jos turi pripažinti ir darbo, kuris leidžia joms organizuoti reklamą vertę. Taip, jūs e, galite ir toliau kovoti už tai, kad reklamos nebeliktų Google, tada viskas būtų demokratiškiau. Pone Reda, jūs kalbėjote apie jaunus žmonės Tie jauni žmonės yra mergaitės ir berniukai, kurie 3 eurus e, mokėjo už žurnalistinį darbą. Todėl, kad platformos jiems nemoko už autorinės teisės. Tai jeigu norite, kad tie jauni žmonės būtų apginti, apginkite autorinių teisų direktyvą. Vieną minutę, ponui Gramatikakis. Kova už intelektinę nusavybę prasidėjo kaip techninė diskusija. Tačiau vėliau ji išsirutuliojo į kovą už Europos sielą, už Europos kultūrą ir vertybės. Susitarimas rodo, kad autoriai skaitmeninėme pasaulyje išgyvens. Ir ir dar vienas elementas, kuris yra svarbesnis. ES turi drąsos e, susiremti su stambiais konglomeratais, technologijų konglomeratais ir jų bandymai suklaidinti piliečius. Man daro įspūdį, kad kai kurie kolegos to nesupranta. Dviejų su pusė metų praėjo, kai vyko dėrybos, kai vyko darbo koordinavimas, trys skirtingi komitetai, penkis kartus buvo balsuota ir man atrodo, kad dabar yra pasiektas geriausias įmanomas rezultatas. Tiesą sakant, šią direktyvą remia visos oficialios e, institucijos atstovaujančios e, menininkus ir kuriejus. Aš kaip komiteto pranešėjas norėčiau kreiptis į visus, visus kolegas, kurie pasisako už atvirą, laisvą, sąžiningą internetą. Paremkite šio trilogo rezultatą. Jis bus naudingas Europos ateičiai, mėlyjeji kolegos, jis bus naudingas mūsų visų ateičiai ir Europos ateičiai. Ačiū, toliau ponas Sulik, vieną minutę. Aktu... Labai ačiū. Dabartinė direktyva reguliuojant autorinės teisės šiuo teisės e, akto pasiūlymu bus pakeista, ji taps laisvesnė. Pažiūrėkime 11 ir 13 straipsnius Ten kalbama apribojimus. Pažiūrėkite į 11 straipsnį ir į Wikipediją. Tada viskas e, bus reglamentuojama pagal 11 straipsnį, skaitant e, trumpus įrašymus. Kas tie tie trumpi įrašymai, nelabai aišku. Taip pat socialinės žiniasklaidos platformos pajaus poveikį. Reikės pasirūpinti, kad jų turinys nebūtų pagroptas Man atrodo, kad čia kažkas panašaus būtų kaip e, žmogaus turinčio už automobilių stovėjimo aikštelę e, atsakomybė už e, iš jos pavogtus automobilius. Daug žmonių pasirašė peticijas dėl vasaros ir žiemos laiko kaitaliojimo. Mane labai stebina tai, kad Europos komisija nekreipia dėmesio į piliečių nuomonės. Aš pakeičiu, pateikiau pakeitimą, kad būtų išbraukti 11 ir 13 straipsniai. Tikiuosi, kad į tai bus atsižvelgta. Toliau panas Bogovič vieną minutę. Spoštovani, tako kot imamo pravico do. Pirmininkė. Š... Laisvė E, reikšti nuomonę internetu turi būti suderinama ir su teisė būti apsaugotam. Intelektinis e, kūrybinis turinys, nepriklausomi žurnalistai yra mūsų visuomenės pagrindas. Tos diskusijos man dabar atrodo demonstruoja, kad tos teisės tarsi kertasi viena su kita, bet tai netiesa. Aksel Vos dviejus, pus, du, dviejus su pusę metų labai gerai dirbo. Mes sutelkėm dėmesį į didžiausias platformas, kurios e, daugiausiai uždirba, e, kurios turi stambiausią apimtį, bet turimo pelno su autoriais nesidalina. Jeigu norime, kad nepriklausomi žurnalistai E, galėtų jaustis nepriklausomi, mes privalome patvirtinti šią direktyvą. Tai neišspręs visų turimų problemų e, su GAFA egzistuojančių, pavyzdžiui. Bet aš noriu apginti kūrybos pramonę, kūrybos kultūrą ir paremsiu dokumentą, nes čia kalbame apie lygybę. Dėkoju, ponė Blanko Lopez, vienam D. Dėkoju, ponė Pirnkė. Niekas e, nenori užkirsti kelio laisvę internete, tačiau internetas negali būti e, teritorija be teisės, neleistina, e, kad būtų išnaudojamas turinys ir kūrimo nebus be te, sąžininko atlygio. Taigi šią direktyvą bandome e, išlyginti trūkstama pusiausvyrą tam, kad būtų stirdami kuriejai, autoriai, tam, kad būtų užtikrinta vertės grandinė. Nesuprantu, kodėl kai kurie čia iš kairės, kairės gina autorės, tačiau ne gina už tai, kad būtų užkirstas kelias nesąžininkai didžiųjų platformų elgesiu, nes tikrai nenumatyta jokia e, priežiūros prievalė, nekeliama jokia rizika. Ši, direkt, ši direktyva atitinka 21 amžiaus poreikius ir bet kuriu atveju jie sustiprinama žodžio išraiškos, kūrybos laisvė, o taip pat bus užtikrinta, kad bus už, mokamas sąžininkas atlygis už atliktą darbą. Dėkoju. Pone Blanko Lopes, e, yra du klausimai pagal mėlyną kortelę. Ar sutinkate su šiais klausimais? Pone Matajas ir pone Matajas. 30 sekundžių kiekvienam klausimui. Dėkoju. Ponui Blanko Lopes turiu vieną klausimą. Ar iš tikrųjų, kad visi nekomerciniai naudotojai ateityje neturės atsakyti pagal pareigas, jeigu jie atsisiūs turinį. Pone Matajas. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, turiu klausimą kolegai. Jūs minėjote, kad kūriniai nebus kuriami be atitinkamo atlygio. E, o kur tai parašyta direktyvoje? Yeah direktyvoje tiesiog nurodyta, kad bu, kur direktyvoje parašyta, kad kuriems bus atlyginta. Kalbama apie cenzūrą, tačiau niekur nekalbama apie tinkamą atlygį. Nurodykite, kur tikrai direktyvoje tai paminėta. Taip, aš kalbu apie tai, kad reikia užtikrinti pusiausvyrą vertės grandinėje. Kalba juk eina apie tai, kad didžiosios platformos turi tinkamai mokėti atlygį kuriejams. Tai yra turi būti mokamas atlygis už kūrybinę veiklą, neturėtų būti išnaudojama. Taip, aš teigiu, kad čia kai kurie kairieje e, nori apginti tik tais keleto subjektų interesus kuriejų sąskaitą. Mūsų šalise dėkoju. Pone pirmininkė, nesu tikrai, kas ar atsakėte į pono Rubiš klausimą, pone Blanko Lopės. Ponas Rubiš turėjams klausimą, ar galėtumėte jį atsakyti? bet e, šis klausimas jau buvo suformuluotas. Ar galėtumėte atsakyti į pono Rubiš klausimą? Gal pono Rubikai tiesiog pakartotumėte savo klausimą. Pone Blanko Lopes, turim štai ką klausimą. Ar iš tiesų, kad visi nekomerciniai naudotojai neturės atsakyti pagal pareigas ir todėl e, paprasti piliečiai negalės e, kelti bylas, nebus apkaltinami dėl panaudoto turinio, o ateityje atsakomybė teks tik tais platformams. Ne, manau, kad taip yra, nemanau. Kągi, kitas kalbėtojas ponas Fisas Ajala, viena minutė, prašau. Na, e, taip, manau, kad yra patvirtintas suderintas tekstas, kuris atitinka visų subjektų interesus, tačiau galvokime sporto e, pasaulį. Jis labai nusivylęs dėl to, kad specifiškai minima sporto žaidinių transliacijo e, transliavimas. 12 straipsnėje pirmame, pirmoje versijoje buvo nuostata, dėl kurio buvo balsuojama už per praeisę sesiją. Ir aš manau, kad reikėtų prisiminti Ternie lyg Mars teisingumo teismo sprendimą, pagal kurį valstybės narės galės apsaugoti sporto renginius, o komisija įsipareigojo įsigilinti į apsaugos režimus tam, kad būtų apsaugotos toks transliavimas. Tačiau dabar apsirbuota bendro pabudžio nuostatomis. Aš manau, kad labai svarbu pripažinti, kur kūrėjų teisės, lygiai taip pat kaip ir sporto renginių organizatorių teisės už į savo renginius. Na, aišku, balsuosiu už šį tekstą, nes mano manimu tikrai būtina apsaugoti Europos kūrėjų teisės. Dėkoju. Pone Regner, vieną minutę prašau. Dėkoju diskusijos rodo, kad e, mes e, esame gyvas parlamentas. Taip, gal tikrai nesu visko sutiksi, kas čia nuskambėjo, tačiau tikrai diskusijos įdomios nenobadu. Taip, autorių teisės turi būti apsaugytos, platformas gigantai daug uždirba, o korėjai nieko negauna. Ir čia prisiminkime ypatingai tuos mažosius kuriejus, kurie nerašo bestsellerių, kurie nebūtinai nuolatos kažką kuria. Reikia sprendimų ir jų naudai, nes jų gyvenimo sąlygos vis prastesnės. Interneto laikais turime juos apsaugoti, neužkirskime kelio kūrybai, tačiau ji turėtų būti pritaikyta prie interneto laikų. Esu prieš, kad privatus e, koncernai visų laisvių ir domenų um, apsaugos sąskaita užtikrina savo teisės, todėl reikėtų visapusiškos platformų atsakomybės koncepcijos, tačiau to pasakoje atsiranda įkelimo turinys ir cenzūra internete. Mano manimu, visame šiame e, procese reikėtų apsaugoti kuriejus. Jie turėtų turėti teisę į sąžiningą, tinkamą atlygį Todėl esu visiškai nusivylusi rezultatu lyginant su tuo, koks rezultatas buvo patvirtintas balsavimo metu Teisės reikalų komitete. Perkime prie spontaniškų pasisakymų. Uh, Pone Šaidrovė, vienam. Dėkui za udėlenį slovą, damė, pan. Labai ačiū. Ponios ir ponai. Visų pirma, aš noriu padėkoti ponui Akselfos. Dėkoju pranešėjui už tokį uh, atsakingą darbą ir už jo drąsą. Tikrai reikėjo vykdyti tokią įtemptą kampaniją ir aš balsuosiu už, kadangi kompromisas yra pasiektas ir yra gera pusiausvėra tarp interneto platformų, kuriejų, lydėjų ir mūsų kaip interneto vartotojų. Dėkoju. Nekomercinės platformos tokios kaip Wikipedia ir kitos nepatenka. O daugiausia diskusijų susilaukė 13 straipsnis. Tie, kurie kritikuoja 13 straipsnį, dėje nepatikė jokių konstruktyvių pasiūlymų, kaip dar galima atlyginti kuriems už jų darbą. Kitaip tariant, kaip užkirsti kelią teisų atimimui iš kuriejų. Mes tuo turime rūpintis ir kaip vartotojai, nes mes norime aukštos kokybės kūrinių internete. Pane Konečna prašo pasisakymo pagal mėlynosios kortelės procedūrą, paprastai tokių nebūna per spontaniškus pasisakymus, bet suteiksiu žodį. Pane Šadrova. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau paklausti, jūs kalbate apie tokią kampaniją ir ką jūs manote apie tai, kad kai kurie sako, jog tie, kurie balsavo už čekų interesus, bus apsaugoti ir nenukentės dėl pasiekmių. Apie kokią kampaniją jūs kalbate? Mūsų nuomonės tiesiog išsiskiria. Na. Šiuose diskusijose labai vertinu atvirumą, skaidrumą, na ir galiausiai demokratiją mes primsime demokratinius sprendimus. Na, o jeigu jūs leidžiatės šantažuojama, tai čia jūsų dalykas, kampanija yra kampanija. Juk e, mūsų pareiga yra įvertinti skirtingus argumentus ir rasti sąžininką sprendimą, kuris leistų atsižvelgti į autorių, vartotojų, naudotojų interesus. Nesileiskime būti šantažuojami ir primkime teisingus sprendimus. Prezidentą. Lopes Andrės, ko ne, praėjus trims metams darbo dabar būtų protinga priimti sąžiningą ir suderintą, subalansuotą sprendimą. Tačiau visiškai neprimtina tai, kad parlamentas netlieka savo darbo siekiant apsaugoti migrinės teisės. Bet juk taip nutiko, lyginant su žodžio, minties, kūrybinę laisvę taip pat laisvę kurti techninius, mokslinius, literatūrinius kūrinius. Taigi parlamentas turi apsaugoti labiausiai pažeidžiamus. Vertės grandinėje labiausiai pažeidžiami yra autoriai, kuriejai, atlikėjai, o stiprėti tai platformos, kurie naudoja turinį, kūrinius, stengiasi nemokėti atlygio mokesčių, vykdomas įves trolių kampanijas, bando strukdyti parlamentui primti sprendimus. Gera žinia tai yra tai, kad e, internetas ir žodžio laisvė toliau egzistuos, tačiau šios direktyvos dėka bus geriau apsaugoti. Pone Lopesai, vieną minutę baigite pasisakymą, sako pirmininkė. Pone Marinio Pinto. caros colegas, eu compreendo. Pirmininkė, kolegos. Pone pirmininkė, na aš suprantu, kad didieji interneto gigantai Facebookas, Amazonas, Apple, Google'as, kaip jie besivadintų, yra prieš šį direktyvos projektą. Uh, Nes aišku, ši direktyva kelia pavojų jų pelnui, kurie jį susirinkdavo Europoje metų metus, nes likščiol galima buvo e, nesmokamai pasiūlyti Europos kuriejų turinį internete. Suprantu, kad ponė Julija Reder yra prieš, nes ji yra už bendrą kovą su piratavimu internete. Ne veltui, tai juk vadinasi piratų partija, ir tai yra partija, kuri yra prieš autorių teisės. Aš suprantu, kad kai kurie dešinė taip pat yra prieš šią direktyvą dėl akivaizdžių priežasčių, nes jie yra apskritai prieš Europos Sąjungą. Aš čia kalbu apie kraštinius dešiniuosius, tačiau aš nesuprantu, kad tie, kurie yra už Europos kultūros apsaugą, yra prieš šią direktyvą. Toliau ponas Mentulopis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, čia kalba eina apie gigantų kovą. Tai visiškai nesusijęs su didžių ir mažųjų interesų susikirtimų kalba eina apie e, turinio paskirstimą be tinkamo atlygio kuriems ir atlikėjams. Tai nesažininga. To pasakoje, kuriejai, atlikėjai atsiduria skurde, tai kelia pavojų žodžio, spaudos laisvai, kultūros vertybių kūrimui. To pasakoje tik tais labiau koncentruosi monopoliai skaitmininė erdvėje. Mes pateikėme pasiūlymų kurie leistų žurnalistams, spaudai, kultūros gerybių, kuriems pragyventi iš savo darbo. Labai svarbu, kad būtų tinkamai apsaugota kultūra, spaudos laisvė. Europoje reikia pasirūpinti, kad turinys būtų laisvai prieinamas be filtrų. Tačiau nepamirškime, kad vis dėlto didieji gigantai pelnosi kuriejų sąskaitą. Tam reikia užkirti kelią. Pone Kioning, vieną mintį. Arvoisa puhemies, tämä tekijänoikeus. Pirmininkė. Ši direktyva skirta autorių teisėms nėra tobula, bet tai yra penkerių metų rezultatų rezultatas. Noriu padėkoti Aksel Vos už visą atliktą darbą. Dirbti reikėjo konfliktų su kurie. Tad labai svarbu, kad mes užtikrintume gamintojų interesus, kurie interesus. Gal galite iš naujo pasisakyti, buvo problemų su vertimu. Pirmininkė, Autorių teisų direktyva nėra tobula. Retai mūsų teisės aktai būna tobuli, bet tai yra penkerių metų darbo rezultatas ir kompromisas. Aš noriu nuoširdžiai padėkoti Aksel Vos ir kitiems, kurie atliko šį darbą. Mes privalome užtikrinti kuriejų teisės skaitmeninėje eroje. Pats principas yra geras Svarbu suprasti, kad autorių teisų direktyva nekenkia žodžio laisviai, ji nesukuria kažkokių filtrų ar blokų. Tiesiog tos platformos, kurios susitelkia į komercinį platinimą, yra šios direktyvos centre. Mums reikia numatyti licencijas ir pats principas yra geras. Ačiū, ponė Gepard. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dvi priežastys, dėl kurių negalime paremti šios dirbtuvės, neturėtume to padaryti. Pirmiausia, nėra tikrosios išimties startuoliams ir po trijų metų jos bus priverstas perimti didžiųjų įmonių filtrus. Tai yra puikus verslo modelis didžiesiams Amerikos koncernams. To juk nenorime tiesą sakant, nebus užtikrintas direktyvos tikslas, tai yra tinkamas atlygis autoriams ir atlikėjams. Tai nebus užtikrinta, nes, nes konsultuomose dalyse šios teisės yra tikrai susilpnintos. Nemanau, kad to siekiame. Priešingai, mes norim užtikrinti stiprią kuriejų teisų apsaugą, tačiau tai neužtikrinta. Tuo atveju, jeigu bus apsaugoti tik tais tie, kurie dirba leidykloms, o tie, kurie dirba savarankiškai, nebus apsaugoti. Aš manau, kad netinkamas toks sprendimas. Dėkuoju. Na ir paskutinė kalbėtoja, ponia Kosta. Grazie, prezidentė. Pane Kosta. Ačiū pirmininkė. Mes, europiečiai, privalome siekti plačių užmojų. Turime parodyti pasauliui, kad e, skaitmeninės eros gigantai negali paminti žmonių teisų, jie negali ignoruoti kuriejų ir profesionalų. Vyksta visokios gazdinimo piliečių kampanijos. Mes žinome, kad tos įmonės siekia apginti savo komercinius interesus. Svarbu suprasti, kad didžiulės platformos gauna 80 procentų iš reklamos, bet jos nenumato atlyginimų kuriejams. Silicio slėnis turi prisijimti atsakomybę. Vertėjai prašo šiek tiek lėčiau pasisakyti, nurodo pirmininkė. Jums dar 30 sekundžių lieka, jeigu norite pratesti pasisakymą. Pane, negirdžiu jūsų, mikrofonas yra nusuktas. 15 sekundžių. Taip, žinau, turiu tokią problemą, nes laiko yra nedaug, tai kalbu greitai. Mes kalbame apie kultūrinės vertybės. Pluralizmas – ir žurnalistikos kokybė yra labai svarbi. Mes giname darbo vietas meno, literatūros, žiniasklaidos rytise. Mes norime laisvos kokybiškos žurnalistikos. Kovojame su melagingomis žiniomis. Yra numatytos tam tikros išimtės, bet mums svarbu, kad būtų atsižvelgta ir į nekomercinius veikėjus. Pone Freeze jūs norėjote pasisakyti. Čia šiek tiek samišys įvyko, nes jūsų mano sąraše nėra, tai sutiksiu žodį jums ir SND vienam kalbėtojai. Pone Vart, aš bijau, kad labai daug prašymų ir visų nespėsiu įtraukti į kalbėjimo sąrašą. Aš dar pasitikrinsiu su sekretorietu, ar galiu suteikti žodį. Gerai, ponė Fry, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kodėlgi siūloma ši nauja direktyva? Ne todėl, kad žmonėms sunku gauti prieigą prie kultūros turinio, o todėl, kad nėra tinkamo atlygio tiems, kurie kūrė šį turinį, naudojamas turiniu be jokios kontrolės. Juk yra teisės aktų, kuris apsaugomos autorių teisės, tačiau šis teisės aktas apeinamas, panašiai yra ir žurnalistikos rytyje. Prisiminkime e, tokius atvejus, kai yra naudojami tekstai, muzikos e, įrašai, garso įrašai. Taigi kultūros e, gerybių kuriejai turi teisę gauti atlygį už savo darbą. Taigi skaitinė aplinka negali būti beteisė aplinka. Deja, piliečiai buvo manipuliuoti šiuo atveju. Nutraukimas kalbėtojas. Komisar, doamna komisar, din dezbaterea de astăzi. Pone pirmininkė, pone komisarė, kolegos, Na, šios dienos diskusijos akivaizdžiai rodo, kad privalome reglamentuoti internetą. Egzistuoja skirtingiausių nuomonių, net ir vienoje toje pačioje frakcijoje. Taip, sutarėme dėl to, kad turime užtikrinti nuomonės, žodžio, minties laisvę, kartu turime apsaugoti autorius ir pasirūpinti, kad jie gautų atlygį už savo darbą. Mums reikalinga skaitminė rinka, tačiau reikalinga ir kūrybinė pramonė. Be kultūros juk neišsiversi, o kultūros gerybių kuriejai turi būti apmokami. Taip, 13, 11, 14 straipsniai yra problemiški, daug apie tai kalbėta, diskutuota ir aš manau, kad dabar jau turime balsuoti tam, kad galiausiai žengtume žingsnį į priekį, tam, kad galėtume patobulinti šią direktyvą. Tačiau jeigu nieko nedarysime, nežengsime jokio žingsnio, tuomet nieko nenuveiksime skaitinės rinkos autorių apsaugos aut labui. Niekas iš to neišlos. Todėl norėčiau paraginti, kad būtų palaikyti ir šie straipsniai balsamo metu. Aš suprantu, kad yra nuliūdusių, tad e, suteiksiu dar vienam atstovui žodį. Ačiū, pirmininkė. Aš pirmą kartą pasisakau plenarinėje sesijoje apie šią direktyvą. Anksčiau aš maniau, kad reikia grįžinti direktyvą, kadangi būtina užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp platformų interesų, tarp kuriejų interesų. Dabar yra nurodoma, kad būtina užtikrinti atitinkamą atlyginimą. Aš į savo elektroninį paštą gaunu daugybę laiškų iš piliečių, kuriems kelia nerima lobistai. Internetas nuolat keičiasi. Dabar mes jau matome, kad virtualaus pasaulio apriboti negalime. O pačiame pasiūlyme yra ginama interneto laisvė, bet numatoma internetinių platformų atsakomybė. Agilera Garcia dabar. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, beveik baigėsi šios diskusijos, turiu pripažinti, kad e, labai E, kontroversiškos diskusijos įvyko ne dėl to, kad skiriasi nuomonės, juk taip nutinka diskusijų metu, tačiau įdomu štai, kas kalbame apie būtiną reglamentavimą e, skaitminėje rinkoje. Vis dėlto čia daug aistrų sklando, daug kontroversijos mane šokiruoja tai, kad dabar skaitminėje rinkoje yra didelis iškraipimas. E, Šią direktyvą mes bandome reglamentuoti autorių teisų apsaugą. Manau, kad pasiekti gerą pusiausvyrą. Tai kodėl esame prieš šią direktyvą? ne, juk reglamentavimas tai nereiškia draudimo. Tiesiog tai bandome nutais, nustatyti taisyklės tam, kad visi šioje rinkoje, skaitant e, e skaitinėje rinkoje, kaip ir finansinėje, prekybos rinkoje būtų saistomi tam tikros tai, tvarkos ir taisyklių. Todėl, manau, turime palaikyti šią direktyvą. Dėkuoju, pane Vot. As... Aš kalbu kaip liberistų atstovė kultūros ryties. Aš esu dirbusi kūrybinėme sektorija, taip pat esu bus įsteigusi įmonę šioje srityje. Aš matau, kad ši direktyva apribos techninių gigantų galės susijusios su internetiniu turiniu. Svarbiausia, kad kuriejams būtų atlyginta už jų darbą. Šis paketas padės kovoti su nesažininga situacija. Daina mm, dabar turės būti 15 milijonų kartų transliuojama YouTube, kad galėtų gauti atlyginimą kuriejas. Svarbu, kad visi gautų apsaugą ir atlyginimą už savo kūrybą. Šis pasiūlymas padeda pritraukti investicijų ir apsaugoti kuriejų teisės. Aš noriu padėkoti Junktinės karalystės kuriejų vardu. Dėkuoju, ponio Ward. Dėja, turiu jūs nutraukti. Dabar sutiksiu žodį komisijos vicepirmininkui, komisarė Ansip. Dėkuoju, pirmininkė. Noriu padėkoti gerbėmiems parlamento nariams už šias diskusijas. Daug kas šiandieną kalbėjo apie įkelimo filtrus. Noriu aiškiai pasakyti. Įkelimo filtrų direktyvos tekste nėra. Tačiau, kaip mes visi žinome, jie jau yra naudojami platformų. Balsavimas prieš direktyvą nepanaikins įkelimo filtrų. Priešingai, direktyva suteiks mūsų piliečiams teisę prašyti pakartotinai kelti turinį ar pašalinti turinį, kad piliečiai galėtų jį kelti. Taip yra gerokai pagerinama dabartinė situacija. Balsavimas dėl šios direktyvos yra Europos žinia kuriejams. Žinia paprasta, jūs mums rūpite, mes jūs giname, tam, kad jūs tęstumėte savo neįkainojamą darbą naudingą mūsų kultūrai. Kultūra ir grindžiamas Europos bendruomenės - tai mūsų vertybių ir įkvėpimo šaltinis. Šios direktyvos galutiniai naudos gavėjai bus Europos piliečiai. Modernizuotas teisinės pagrindas pagerins jų prieigą prie Europos meno, pramogų ir kokybiškos žurnalistikos. Šis balsavimas taip pat parodys, ar ES gali kovoti su sudėtingais teisiniais iššūkiais, kai kalbame apie internetinę aplinką. Visi suprantame, kad nuomonių yra skirtingų. Tai normalu, kai diskusijos tokios svarbios. Mes klausėmės įvairių nuomonių ir gerbėme jas visas. Vis dėlto manome, kad po trišalių dialogų sudarintas tekstas pasiekia pusiausvyros ir padės pasiekti mūsų tikslų autorių teisų srityje. Atėjo laikas žengti į priekį ir nuštikrinti, kad teisės aktai atitiktų skaitmeninę erą. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponui Vos ir šešėliniams pranešėjams, dėkoju visiems parlamento nariams. Much, Labai ačiū, gerbiamas vicepirmininkė Ansip. Aš noriu su visais pasisveikinti, nes perinimą pirmininkavimą ir dabar vėl suteiksiu žodį pranešėjai Aksel Fos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, šiandieną diskusijų metu, kai kurių pasisakymų metu paaiškėjo, jog faktiškai pamestas iš akių diskusijos ir teisės akto tikslas. Šią reformą nesiekiama cenzuruoti. Šiuo teisės aktu nebus apribojama žodžio laisvė. Šią reformą, tiesą sakant, užtikrintas teisinis aiškumas dėl teisėto elgesio autorinėmis teisėmis saugoj gavimo turinio. Google, Facebook, YouTube mm, bando skleisti dezinformaciją, šmeišti, e, vykdo kampaniją ir visą tai rodo, kad labai lengva instrumentalizuoti, manipuliuoti jaunuoliais ir jaunesnėmis visuomenės grupėmis. Todėl dabar juk kalba eina apie tai, ar mūsų demokratija, parlamentai gali atsispirti didiesiams gigantams. Kalba eina apie teisinės valstybės principą, pagrindinių teisų apsaugą, nuosavybės, intelektinės nusavybės apsaugą. Na ir galiausiai kalba eina apie sąžiningą atlygį kuriems ir atlikėjams. Šiandien mes galime nuspręsti ir apsaugoti Europą europinės kultūros vertybės, nepalikti visko vien tik tais interneto monopolistams. Mes, parlamento nariai, galime šiandieną apsispręsti, apsaugoti Europos kuriejus, ko labai reikia. Todėl noriu visus paraginti, paremti šį pasiūlymą, kas leistų užtikrinti uh, suderintą, subalansuotą šios sektoriaus reformą. Dėkoju. Dziękuję bardzo panu posłowi sprawozdawcy. Zamykam debatę. Labai ačiū, ponė Fos. Diskusiją baigiame. Balsuosime šiandien. Pereikime prie kito šiandienos darbo tvarkės klausimo. Būtent Pono Kotsolino pranešimas apie Europos regionų plėtros fondą ir sanglaudos fondą. Pirmiausia, žodis pranešėjui ponui Andrėja Kotsolino. Dunque, šis... Ačiū. Šiandien diskutuojame dėl šio klausimo, o rytoj balsuosime. Norime parengti dirbą darbui kitos par kadencijos parlamentui ir parengti komisijai labai gerą e, dokumentą dėl Europos regionų fondo ir sanglaudos fondo. Abu šie fondai yra viešųjų investicijų fondai, e, kurie turės būti įtraukti į artėjančią daugiametę finansų programą. Biudžetą kaip tik dabar Europos komisija svarsto ir man atrodo, kad tai, ką turime dabar, yra netoleruojama. E, mes e, netraktuojame regionų politikos kaip prabangos ar viešųjų e, interesų, viešųjų pinigų švaistimo. Regionų fondai leidžia suderinti E, įvairius ES tvarumo siekiančių veikėjų interesus, leidžia pagerinti žmonių gyvenimo sąlygas, e, mažina socialinę ir teritorinę atskirtį. Stengiamės pasirūpinti, kad niekas nebūtų pamirštas, ar kalbėtume apie pavienį asmenį, ar apie regioną, ar apie bendruomenę. Pažvelkime, kas dedasi Graikijoje, Portugalijoje, Airijoje, Italijoje po siaubingų šių metų įvykių žemės drebėjimo. Visų pirma, turime stengtis apsaugoti kultūros prekių, e, kultūros vertybės. Pastaraisiais metais e, strateginių investicijų fondai buvo didinami, tačiau e, iš tiesų buvo stengiamas padidinti, tačiau iš tiesų E, realios lėšos tik sumažėjo, todėl regionų reikšmė išaugo. Be regioninių fondų paramos valstybės narys atsilieka. Viešosios investicijos vos ne per pusę sumažėja. Dėl to ir rengiame naują reglamentą. Jame išskirti penki prioritetai. Visų pirma, novatoriškas, vis, novatoriška visa apimanti Europa, žalesnė ekonomika e, su mažiau CO2 išlakų, uh, E, energinių, energetinių pokyčių gyvenimas, geresnis ES e, transporto sistemų sujungimas ir e, labiau socialiai vieninga Europa, kuri sukurtų naują socialinį ramstį Europos piliečių gyvenimui. Turime sukurti Europą, kuri būtų artimesnė piliečiams kuris siektų tvarios plėtros, kuri integruotų miestus ir urbanistinės bei neurbanistinės zonas. Apie visą tai yra kalbama naujame reglamente dėl ERDF ir sanglaudos politikos. Kalbame apie teminę koncentraciją. Norime apimti visus regionus. Norime, kad 30 procentų tikslas e, klimato kaitai būtų pasiektas. Taip pat kalbame apie lankščių priemonių nustatymą. Taip regionai, kuriems reikia, galės prisitaikyti politiką savo specifikai. 30 procentų riba yra nustatyta miestų teritorijų keitimui. Dar vienas naujas dalykas atsirado. Numatyta 5 procentų dalis mažoms savivaldybėms, nepalankiose sąlygose, pavyzdžiui, kalnuose esančioms savivaldybėms. Taip e, bus e, galima sustiprinti viešai administravimą ir savivaldybių finansavimą. E, kartu e, su e, investicinių bankų galėsime sukurti gerus strateginius planus. Man atrodo, kad darbas atliktas gerai. Dėkuoju visiems kolegams, kurie prisidėjo. Šiandien diskutuojame, rytoj balsuosime. Žinau, kad išlieka klaustukų ypač dėl e, aplinkos apsaugos. E, ta tema labai rūpi piliečiams, bet šiandien vyks dar diskusija, balsuosime tik vėliau. Bet jau dabar kreipiuosi jūs visus, balsuokime už šį teisės aktą ir tada kitos kadencijos parlamentas turės veiksmingą, novatorišką priemonę, kuris skatins ekonomikos augimą ir tvarę plėtrą. Ačiū Europos komisijos vardu, komisijos nariai Jurovai žodis. Members. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Rydienos balsavimas yra dar vienas svarbus akmuo link e, glaudaus 2020 m. dėrybų užbaigimo. Mes kalbame apie bendrus Europos fondus, regionų plėtros fondą ir e, sanglaudos fondą, kurie uh, E, kartu tarnaus kaip investicijos į kovą su klimato kaita, infrastruktūros, socialinės infrastruktūros gerinimą ir kitų svarbių tikslų įgyvenimą. Europos komisijos vardu noriu pagirti pranešėją pono Kocalino ir kitus Europos parlamento narius dirbančius regi komitete ir kitose komitetuose už veiksmingą ir kokybišką darbą per tokį trumpą laiką atliktą. Galime tik apgailę stauti, kad E, gegužės mėnesių rinkimai jau taip greitai vyks ir nepaisant to tų didelių pastangų, e, pirmojo svarstymo numatytas laikas neleis trilogų užbaigti per šią kadenciją. Jeigu pažvelgtumėm į regi komiteto pranešimą, pamatytume iš komisijos pusės, kad reikia pripažinti, jog tokiu būdu uh, Europos politika uh, bus priartinta prie kiekvieno regiono teritorinės realybės. Ir taip pat bus garantuota, kad nei vienas regionas nebus paliktas nuo šalyje. Tačiau, kad ir kiek mes pritartume jūsų tikslams, ne visuomet sutinkame su priemonėmis, kuriomis norite jų pasiekti. Noriu du klausimus iškelti. Teminė koncentracija ir <clears throat> paramos uh, mastas. E, resursų koncentracija ir ribota prioritetų skaičių, tai kas yra vadinama teminė koncentracija, yra pagrindinis principas, kuris uh, užtikrina investicijų efektyvumą ir fondai negali būti uh, neatsakingai išdalinti. Todėl teminės koncentracijos toli siekiantys tikslai turi būti išlaikyti. Uh, ES politika turi orientuoti investiciją į mūsų bendruosius tikslus, turime sukurti išmanesnę ir ekologiškesnę Europą. E, koncentracijos reikalavimai nacionalinių lygmenių nereiškia centralizavimo. E, priešingai e, kalbama apie didesnį lankstumą, nustatant regioninės koncentracijos lenkščius, nes tada turtingesnėji regionai galėtų uh, padengti neturtingesnių regionų poreikius. Valstybės narės, kuriuose santykiai tarp nacionalinių regionių ir vietos partnerių yra pagristi pasitikėjimu ir atvirų dialogu, galėtų tą pasiekti nesunkiai. Na, o kalbant apie tikslus, Europos komisija pasiūlė labai aiškę viziją. Turi būti apibriežti yra apibriešti plačios politikos tikslai, kalbama apie išmanesnę, ekologiškesnę, e, socialesnę Europą. Konkretūs tikslai e, nėra aprašyti plačiame e, veiksmų, kuriems galės būti finansavimas sąraše. Bet e, tai buvo žengtas dar vienas žingsnis, kuris leis nuo veiksmų pereiti prie rezultatais pagristo požiūrio. Deja, mums nepavyko pasiekti abipusio pritarimo šiam klausimui. Konkrečių tikslų apibrėžimas iš naujo, kaip siūlo parlamentas – Pirmiausia, galvojant apie plačią juostį ryšį, miestų judumą, turizmą, gamtos išteklių, sportą, e, būtų sukelia rimtų politinių padarinių. E, būtų teminė koncentracija sušvelninta ir būtų skatinama, e, skatinamos investicijos į atskirus sektorius. Europos komisija pasiūlė iš finansavimo išbraukti kai kurias sritis, kurios buvo įvertintos kaip turinčios nedaug naudos, nedaug pridėtinės vertės ES e, mastu. Arba jeigu jos trukdo įgyvendinti e, tarptautiniu mastu prisimtus ES įsipareigojimus, pavyzdžiui, investicijos ir kašti iškasinį kūrą. Mes bijome, kad Europos parlamento pakeitimai gali e, sumažinti investicijų efektyvumą. Uh, Galiausiai Europos komisija norėtų pabrėžti, kad nuostatos susijusios su stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimu neturėtų būti įrašomos į sektorinius teisės aktus. Europos komisija pasiūlė, kad reglamentas dėl bendrųjų nuostatų ir toliau turėtų reglamuoti sąsają su ekonomikos valdymo institucijomis, kad makroekonomikos sąlygų principas būtų išsaugotas. Aš e, tikiuosi labai konstruktyvios diskusijos. Ačiū. Dziękuję bardzo pani komisarz. Panie i pan... Labai ačiū, komisarė. Ponios ir ponai. E, biudžeto komitetas, e, biudžeto kontrolės komitetas, Envi, Tran, Agri ir Kultų komitetai yra atstovaujami čia. Pradėkime dabar diskusijas nuo politinių frakcijų, bet e, pirmiausia dar biudžeto komitetas Enobrecht. Ačiū pirmininkė. Komisarė, Mes susidomėję klausėmės jūsų pasisakymų ir kritinių komentarų skirtų parlamento pakeitimams. Įdomi diskusijų pradžia, panašu, kad jos bus e, tikrai aktyvios. Parlamentas palaikė komisijos pasiūlymą ir tai, kad reikėtų susiūrinti tikslus, kad būtų konkrečiau nurodyti miesto vietovių tikslai. Viskai parlamentas nukrypo kai kuriomis temomis nuo komisijos. Tai yra susijęs su tam tikrais atskirais tikslais. Mes siekiame didesnės sanglaudos. Taigi parlamentas skirtingai vertina tematinės platformas, investicijų klausimus. Tačiau, kalbant apie regioninį vystimosi fondą, finansiniai pasiūlymai yra geri. Tačiau parlamento manimo reikia tam tikrų pakeitimų. Labai ačiū. Dabar biudžeto kontrolės komiteto vardu. Ponas Vogan, ačiū pirmininkė, dėkoju ir pranešėjai. Šis fondas liks viena svarbiausių priemonių per būsimą finansinę programą, tai sudarys maždaug 25 procentus biudžeto. Todėl biudžeto komitetas tikrai sieks, kad pinigai būtų panaudoti veiksmingai. Mums taip pat patinka pranešėjo pateikti pasiūlymai. Ypač geras yra pakeitimas susijęs su kaimo vietovėmis. Kaip žinote, praeitįje kaimo vietovės nepatekdavo į sanglaudos politikos finansavimą. Pane pirmininkė, taip pat turiu pasakyti, kad gaila, jog Velsas negalės gauti naudos iš struktūrinių fondų. Labai liūdna, kad ateitie mes tuo fondu naudotis nebegalėsime. Bet net jeigu Junktinė karalystė pasitrauks, ir aš tikiuosi, kad to nebus, labai svarbu, kad regioninį vystimosi fondas toliau veiktų veiksmingai. Tad aš tikiuosi, kad parlamentas ir toliau kovos su šį fondą. Ačiū. Dabar aplinkosaugos komiteto vardu ponia Katažina Konečina. Labas rytas. Ačiū pirmininkė. Ponas ir ponai, kolegos. Noriu pasisakyti savo komiteto vardu ir išreikšti savo nuomonę. Mes sutinkame, kad reikia daugiau išteklių tam, kad būtų pagerinta infrastruktūra mažiau pasiturinčiose šalise, kad jos galėtų valdyti atliekas, sumažinti išmetalus. Tam sanglaudos fondas yra labai reikalingas e, yra tokių sričių, kurio 50 procentų yra finansuojami iš šio fondo ir be jo valstybės narės negalėtų modernizuotis. Aš esu nusivylusi, kad regionų komitetas nesilaikė ENVE pasiūlymo susijusio su mobilumo tikslu, kad būtų iš trečio tikslo visą tai perkelta į antrą. Mums svarbu, kad e, transporto išmetalai būtų sumažinti kiek įmanoma greičiau. Tam būtina numatyti atitinkamas lėšas skiriamas mažo išmetalų kiekio transporto priemonėms. Taip pat būtina kovoti su sausromis, su potviniais. Tad darbo yra daug ir mes laukiame trišalių dialogų. Ačiū. Dėkoju. Dabar transporto komiteto vardu ponas, ponė Revo Dalion Bonfoy. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Šių fondų reforma yra labai rimtas išbandymas mūsų regionams, e, mes turime atnešti naudos milijonams piliečių, todėl tie fondai turi būti labai gerai valdomi, kuo arčiau piliečių, todėl mes kalbame apie regionų e, administracijų vaidmenį ir ypač transporto sektoriuje tai yra būtina. Aš kaip transporto komiteto pranešėja norėjau grįžti prie komisijos pirminio pasiūlymo e, kai ji kalbėjo, kai, kad reikia neįtraukti traukinių ir laivų pirkimo investicijų sąrašą. Mano komitetas kalba apie socialinę ir ekologišką politiką. Jeigu mes investuosime į tvarų mobilumą, mes priartėsime prie tvaraus e, mobilumo tikslų, e, prie mobilumo e, tikslų įgyvendinimo. Na, kalbant apie oro uostus, kurie buvo labai plačiai aptariami parlamente, norėčiau, kad būtų vadovas racionalumu. Uh, Mano politinė šeima nori, kad būtų leidžiama investuoti į senuosius orostus labai griežtomis sąlygomis, kad būtų galima e, išsireikalauti, kad orostai dalyvautų prie ekologinių priemonių gyvenimo. Tokiu būdu mes prisidėsime prie kovos su klimato kaita. Atsiprašau, laikas baigėsi. Aš labai griežtai reguliuosiu kalbėjimo laiką, kadangi jau maždaug 10 e, minučių vėluojame, o 12.30 turėsime balsuoti. Dabar James Nicholson, Žemės ūkio komitetas. Ar yra panas Nicholson? Nematau jo. Tuomet kultūros komiteto vardu panas Drojevski. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu Jums kai ką priminti. Grįžkime į šio parlamento pradžią. Sanglodos politika tada ne tai, kad kritikuojama buvo, bet e, buvo abejojama jos veiksmingumu. Kai aš buvau kultūros ministras, mes Lenkijoje sugebėjome daug ką nuveikti su Europos fondu. Rezultatai buvo tikrai puikus. Kiti mums pavydėjo to, kiek mes sugebėjome pasiekti. Na, o šiais laikais sanglaudos fondas ne vien tik tai ginamas ir palaikomas, bet ir vertinamas kur kas labiau nei seniau. Aš noriu labai padėkoti ponui Albrecht ir e, ponui Hüner už tai, kad balsavo už sanglaudos politiką. Mums svarbu ne vien tik tai ją ginti, bet ir stiprinti. Na, dabar būtina suderinti savo tikslus. Turime nepamiršti vietos vyriausybės, atsižvelgti į jos teikiamą kritiką. O šiaip manau, kad dokumentas yra tikrai neblogas. Ačiū. Dabar perėsime prie politinių frakcijų. Pirmiausia, Valkar Salsiso. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Rytoj per, bus balsuojama dėl e, šio pasiūlymo, dėl e, Europos regioninės plėtros fondo ir sanglaudos fondo. Aš manau, kad tai yra geras darbas, kuris leido papildyti ir patobulinti pirmininkusios komisijos pasiūlymą. Taigi, e, taip, per šios fondus galima bus teikti pagalbą stiklinė laimė atveju po gaisrų, po potvinių, nes taip, kai vyksta katastrofa, turi būti išreiškas tas europinis solidarumas, o tam reikalingi ištekliai. Taigi mes taip pat išvelgsime ir į mūsų periferinių ir kraš, atokių regionų poreikius ir raginimus. Taigi aš manau, kad tai yra labai svarbu tokiam šalims, kaip kad e, ir e, Ispanijai. Labai svarbu užkirsti kelią tam, kad netuštėtų kaimai kaimo regionai ir tai reiškia, kad reikėtų skatinti tos regionus, kur yra net ir demokratinių e, stygių ir trūkumų. Taip, dėkoju, nes iš tikrųjų labai opi gyventojų išvykimo iš kaimo vietovių problema ir aš manau, kad e, tai leis užtikrinti žalę ekonominę, ekonominę, nu, socialinių naujovių dėkimą. Taigi iš tikrųjų labai svarbu, kad būtų aktyvuotas bendras išteklių panaudojimas. Galėsime e, garantuoti, kad jeigu bus bandoma kaimo vietovėse dėkti naujoviškus projektus, tam bus lėšų. Taip pat skaitinis įgalinimas, e, kai viešieji e, ištekliai, viešoji parama, visą tai svarbus dalykai. Ir aš manau, kad jeigu uh, E, šiandieną viską pastatysime ant kaimo vietovių Europos kortos, rytoj bus progos pasidžiaugti. Ir aš manau, kad iš tikrųjų tai daug duos naudos ypač šeimoms, nepriklausomai nuo to, kur jos gyvena. Dėkoju. Įdomios diskusijos. Daugybė žmonių salėje. Dabar socialistų ir demokratų vardu, ponas Baštinaro. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė. Kaip seniau buvęs sanglaudos politikos.